balsuojame dėl šio pranešimo 12 valandą. E, gavau prašymą iš EPP dėl delegacijų narių skirimo ir visą tai bus įtraukta į šio posėdžio protokolą ir jeigu negausime prieštaravimų, tie paskirimai įsigalios. Dabar periname prie